kovinę vykdomų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyrą. Pirmiausia, kalbės autoriai, du autoriai. Pradės ponia Regner dvi minutės. Ačiū. Tam, kad moteris ir vyrai vieno, vy, moteriams ir vyrams būtų vienodai atstovaujama stebėtojų tarybose, reikia privalomo pobūdžio taisyklių visoje Europoje. Nes savaime neįvyksta arba nieko, arba labai nedaug. Tik Tose valstybėse, kur yra numatytos saistomos taisyklės, matome, jog moterų skaičius stebėtojų tarybose auga. Par parlamentas savo namų darbus atliko. Ko norime, kad biržinių bendrovių nevykdomų direktorių būtų moterų 20 procentų būtų daugiau ir norime tai pasiekti objektyviamis procedūromis. Tai yra, kad būtų atrenkami geriausi kandidatai ir geriausios kandidatės. Ir tik tai taip elgtis yra teisinga. Taigi tokia ir esmė mūsų pasiūlymo ir raginimo valstybėms narėms. Taip pat dar yra numatoma šalims, tokioms kaip pavyzdžiui Vokietija, nacionalinės pastangas, kurios, kurias jos dėjo pastaraisiais metais dėl didesnės moterų dalies kompensuoti ir numatyti atitinkamą kompensavimo tvarką, tai yra paskata valstybėms ir kitoms valstybėms pasiekti tuo geru pavyzdžiu ir elgtis atitinkamai. Toks yra mūsų siūlymas ir tikslas, patiktas juodu ant balto, dėl to noriu padėkoti pirmininkaujančiam Luksemburgui už tai, kad parodė reikiamą ryštą ir galbūt ne iš paskutiniųjų dar kol kas stengiasi, bet tiesiog turėtų tą padaryti, kad išjudintų tas valstybės narės, kurios kol kas dar nieko nedaro. Visai netrukus gruodžio 7 vyks užimtumo reikalų ministrų taryba ir norėtųsi, kad būtų pagaliau šis reikalas sprendžiamas. Peržvelkite dar kartą pasiūlymo esmę, nes tai pasitarnaus tiek vyrams, tiek moterims, tiek mūsų ekonomikai. Ir paskutinis žodis, kaip tik turint omeny pabėgėlių tragediją ir nuolat iškylančią e, lygybės temą, lygių teisų užtikrinimo e, temą kaip vertybę, kurią mes giname, būtų labai gerai, kad ir įmonės kuo rimčiau pasižiūrėtų į šį principą. Ačiū kolegijai Regner, toliau kolega Gabriel, dvi minutės. Gerbiamas pirmininkė, dėkuoju, gerbiamą komisarę. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, komisarė, bet taipogi pirmininkaujančiam e, Luksemburgui ir ypatingai ministrai Munch už tai, kad jie ėmėsi pastangų e, išjudinti direktyvos situaciją. Deja, praeis dviejams metams po balsavimo parlamente pirmojo svarstymo metu galiu pakartoti žodį žodin tą pačią kalbą, kurią sakiau tada. Parlamentas padarė savo darbo dalį, na, o dabar valstybėms narėms reikėtų atsiraituoti rankovės ir įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kurių prisėmė jie vyrų moterų lygybės rytyje. Pirmiausia, norėčiau priminti jums faktus, nes atrodo, kad dar yra skeptikų dėl šios direktyvos potencialo. Viena vertus, faktai parodė, kad moterų didesnis dalyvavimas įmonių valdybose e, <clears throat> lėmė geresnį valdymą ir geresnius ekonominius rezultatus. Taigi dar kartą noriu paklausti, ko laukiame tam, kad suteiktume moteriams deramą jų vertę ir kad e, pasiektume savo ekonominius ir socialinius tikslus. Kita vertus taip pat uh, rodo faktai, kad uh, teisinis spaudimas veikia, nes dabar nuo 15,8 iki 20 procentų moterų skaičius padidėjo valdybose. Ir e, ta tendencija daug stipresnė, kai yra teisinis spaudimas daromas. Tai yra teisėkuros spaudimas daromas. Įmonės bando užbėgti tam už akių ir pasirenka kompetitingas moteris į kompetitingas darbo vietas. Be to, norėčiau dar kartą pasakyti, kad sniego gniuštės e, efektas, poveikis e, gali turėti teising, e, teigiamą poveikio. Na ir siūlau visiems tiesiog būti pragmatiškais. <clears throat> Kitas, kita bendro pobūdžio pastaba. Teisinio pagrindo pasirinkimas, pasirinktas įrankis yra direktyva ir jau suteikia valstybėms narėms ir taip nemažai įrankių. Na ir galiausiai jau dviejus metus mes laukiame iš valstybių narių e, realių e, suderintų veiksmų ir rezultatų. Taigi galiausiai trys žodžiai - atsakingumas, lankstumas ir konkretų susipareigojimai. Iš kiekvieno iš šių žodžių turėtų valstybės narės būti. Ačiū. Dabar žodis ministrui Šmit nuo tarybos, prašom. Gerbiamas e, <clears throat> pirmininkė. Ponios ir ponai, ponė Regner, ponė Gabriel, pirmiausia, <clears throat> norėčiau pasidžiaugti tą progą, kuri man dabar yra suteikta, čia pasisakyti ir informuoti jūs apie pažangą dėl e, direktyvos pasiūlymo siekiant e, užtikrinti geresnę pusiausvarą vyrų ir moterų lygybės e, įmonių tarybose. Dėl šio teisėkuros pasiūlymo parlamentas, kaip kad jūs ir ką tik tai sakėte, jau savo poziciją patvirtino pirmo svarstymo metu. Šioje pozicijoje yra aiškiai remiamas komisijos požiūris. Spalio mėnesį komisija naujų skaičių statistikos paskelbė dėl vyrų ir moterų lygybės biržoje kotiruojami bendrovių valdybose. Skaičiai rodo, kad visoje Europos Sąjungoje. Tik tai penktadalis, vos penktadalis tiksliau e, tų valdybos narių, valdybų narių yra moteris. Taigi tas skaičius yra jokingai mažas, tačiau nepaisant to e, yra pasiekta pažanga. Aš sutinku su tuo, kad reikia būti labai kantriems ir pamažu siekti lygybės ar pusiausvros. Taigi būtina reikia tą problemą spręsti kitaip, reikia tai pasvar, paspartinti. Nepamirškime, kad 2010 metais, kaip, kai Europos Sąjungoje imta buvo apie tai kalbėti, tik tai vienas iš dešimties įmonių valdybų e, narių buvo moteris, taigi dešimtadalis tik tai tų moterų buvo. Todėl e, reikėtų ir toliau dirbti šioje srityje nėra absoliučiai jokių priežasčių, dėl kurių 21 amžiaus įmonių valdybose dominuotų vyrai. Teigiami pokyčiai yra teigiamas signalas visai visuomeniai siunčiamas. Vyro ir moterų lygybė įmonių valdybose yra konkretus dalykas, bet taip pat ir simbolis. Dar pridurčiau, kad kaip jūs ir sakėte, ponia Gabriel, įvairovė, vyrų moterų įvairovė yra teigiamas dalykas, nes taip yra tinkamai ir gerai valdomos įmonės, vadovaujama joms. Gerbiamos ponios ir ponai, Luksemburgų šis klausimas yra prioritetinis. Mes esame pateikę keletą redakcinio pobūdžio pasiūlymų tam, kad taryboje būtų surastas sprendimas. Tarybos instancijose e, šis pasiūlymas buvo labai plačiai aptartas ir, e, ir e, išanalizuotas. Šį klausimą įtraukėme ir į EPSCO tarybą, kuri vyks pirmadienį. Jos metu bus apžvelgiama situacija ir bus pasižiūrėta, ar yra, e, ar gali būti kvalifikuota dauguma e, palaikant į šį klausimą. Nenoriu užbėgti už akių diskusijoms taryboje. Tačiau dėja jau dabar galiu tik tai uh, E, pasakyti, kad visai neseniai korepere e, vyks, vykusios diskusijos nebuvo labai drąsinančios. Šiandien aš sužinojau labai puikią naujieną. Štai viena šalis, kurią, gerbiamą komisarę, jūs puikiai žinote, iš tikrųjų paskelbė, kad ji pakeitė savo poziciją. E, dabar ši valstybė narė jau teigiamai vertina šį failą. Taigi signalas čia yra labai teigiamas. Kaip ir žinote, šiame pasiūlyme yra privalomo pobūdžio procedūrų, taisyklių e, ir nustatyti kiekybiniai tikslai. E, yra reikalaujama šiame pasiūlyme, kad e, subalansuotas būtų, pas, subalansuotai būtų pasirenkami kandidatai, atsižvelgiant į kompetencijas, gebėjimus ir skaidriai. Tačiau pagrindinių kliūčių kyla iš to, kad valstybės narės labai skirtingai vertina šį klausimą. Kai kurios valstybės narės yra labiau, labiau progresyviai žiūri šį klausimą, kiti šiek tiek mažiau žiūri į vyrų ir moterų lygybės klausimą. Tačiau bendrai paėmus visi, e, tiksliau yra konsensusas už tai, kad e, turi būti šis iš principo palaiko šį klausimą. Tačiau, jeigu išliks blokuojanti mažuma, tai tos valstybės narės, sudarančios tą mažumą, pirmenybę e, teikia nacionalinėms priemonėms, e, e, teikia subsidiarumo argumentą ir pasisako už neprivalomo pobūdžio priemonės Europos Sąjungoje. Pirmininkaujanti valstybė vyrų ir moterų lygybės srityje parengė tarybos išvadas, kurios yra patvirtintos. Ir aš tikiuosi, kad gruodžio 7 dienos pirmadienio EPSCO e, taryboje patvirtins, bus patvirtintos šios e, išvados. Vyrų ir moterų lyčių lygybės institutas e, yra pateikęs, parengęs darbų šioje srityje. Taigi mes turime užtikrinti, kad mūsų įmonės turėtų progą naudotis vyrų ir moterų talentais. Europa turi daugybę neišnaudotų talentų. Na ir ypač šiandien matome, kad 60 procentų Europoje aukštasias mokyklas baigus, baigiančių asmenų yra moteris. Taigi nėra absoliučiai jokių priežasčių, dėl kurių 21-ame amžiuje vyriausybės, bankai, didžiosios įmonės, apskritai kitos institucijos būtų vadovaujamos e, daugiausia vyrų. Taigi norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad buvo išlaikytas vyrų ir moterų lygybės klausimas darbo atvarkėje. Tikiuosi, kad šios diskusijos e, pasitarnaus mūsų gruodžio 7 dienos tarybai tarybos diskusijoms. Pirmininkas, dėkoju gerbiamas ministre Šmitai. Dabar poniai Liugrib žodis, dvi minutės. Dėkoju pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiamas ministre. Šiandien mūsų salėje yra mažai. Net ir praėjus dviejiems metams po Kratsna Rieger pranešimo Vėl e, kalbame tuo pačiu klausimu. Tai yra moterų skaičius e, biržoje kotūramų bendrovių valdybose. Gerbiamas ministrė, jūs čia tai kaip kontrastinis dušą savo kalbą parengėte, e, gerų, blogų naujienų pažiūrėte. Galiu tik tai pasakyti, kad mes jūs visokiojopai remiame taip pat kaip ir komisarė Žurova. Tikimės, kad EPSCO taryboje gruodžio 7 dieną bus pasiekta pažangos. Norėčiau dar priminti tai, ką, nuveikė, ką pasakė kolegė Marija Gabriel. Pirmojo svarstymo metu parlamentas labai atsakingai ir blaiviai pasižiūrėjo šį klausimą, įsipareigojimų prisėmė, bet taipogi labai pragmatiškai ir pagarbiai į šį klausimą yra pasižiūrėta. Pagarba čia būtų subsidiarumo, į subsidiarumo principą ir apskritai į visus tuos argumentus valstybių narių. Mes savo e, atsakomybę prisėmėme, prisėmėme e, ėmėmės veiksmų ir parėmėme e, moterų didesnį dalyvavimą priimant sprendimus įmonių valdybose. Mes yra tokių, kurie čia mano, kad e, prievolės e, ir privalomo pobūdžio priemonės e, yra veiksmingos. Pavyzdžiui, aš esu iš Prancūzijos, kur 2011 metais buvo priimtas įstatymas ir to įstatymo dėka dabar pasiektas skaičius yra 33 procentai. Tačiau kita vertus mes labai pagarbiai žiūrime į skirtingus valstybių narių požiūrius ir skirtingas teisinės tradicijas. Kai Kas jau tai sakė, aš dar pakartosiu, nereikėtų pamiršti, kad moterų talentų švaistimas, moterų gebėjimų švaistimas bei moterų išsilavinimo švaistimas. Kalbėtojas mikrofonas išjungiamas, pirmininkas ją nutraukė. Ačiū, ponė Liugrip. Dabar ponė Hjotehėdė, pusantros minutės žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Liepus 17 dieną buvo priimtas labai pozityvus sprendimas, tą padarė vadovų taryba šio klausimo. Taigi, dėl moterų suvavimo tose tarybose buvo priimtas labai geras sprendimas, o dabar kalbame apie direktyvą, kalbame apie e, geresnį lyčių pasiskirstimą visose valdybose. Iš pirmo žvilgsnio šis siūlymas gali atrodyti labai jau feministinis, bet čia juk kalbama apie ką kitą. Labai svarbu, kad moterims būtų e, atstovaujama ekonomikos pasaulyje. Mes čia matome tam tikrus patriarchalinius dar tokius įpročius darbo rinkoje – Kalbame apie praeities schemas, tačiau dabar jau yra atėjęs laikas parengti reglamentą. Ačiū, ponė Mančiakė. Dėkoju. E, būtinos yra moterų kvotos. E, tačiau galėtų tai būti laikoma ir klaidingų požiūrių. Kodėl, e, pavyzdžiui, nenumatyti kvotų moterims inžinierių ar gaisrininkų tarpe? Ir kodėl pavyzdžiui, tik moterims, kodėl ne transseksualams, homoseksualams ir taip toliau ir panašiai. Jeigu norim taip tų kvotų, tai pridėkim jų visur. Man atrodo, kad mes čia kišamės į įmonių reikalus, o šios turi teisę e, skirti, ką nori, vyrus, moteris ar, ar kad ir ką tik nori į tos postus. E, man atrodo, diskriminacija lyties pagrindų yra labai blogas sprendimas, todėl aš pasisakau prieš. Ačiū, ponia Valštautė. Pone Regner nori užduoti klausimą. Ar priimsite klausimą? Prašau. Ar jūs perskaitėte pranešimą? nes jame yra kalbama apie procedūrą, kitaip tariant, bus remiamasi objektyvę procedūrą, Ir e, kvota, paskui tas žodis yra vartojamas tam tikram aiškiam labai kontekste. Viso to tikslas yra numatyti 40 procentų kvotą. Būtent taip yra pasakyta pradžioje. Tačiau aš manau, kad tas tikslas yra blogas. Kodėl? Todėl, kad tai sukurs, tai sukuria diskriminaciją moterų atžvilgių, nes jas žiūrima kaip į moteris, o ne kaip į vertingas, kompetentingas e, darbuotojas žodis kitam, kitai kalbėtojai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien Europoje šeši iš universitetų diplomus baigusių absolventų yra moteris. E, tačiau vadovų postuose daugiausia dirba vyrai. Tai yra neteisinga. Visa tai kainuoja pinigų ir tai kenkia ES konkurencingumui. Kvotos pasirodė esančios teisingas sprendimas šioms problemams sureguliuoti. Reikia, e, kad moterų talentas pasitarnautų ES ekonomikos gaivinimui. Praėjusį mėnesį EBPO e, e organizacija taip pat paskelbė savo pranešimą, kur buvo pasakyta, kad geresnių rezultatų pasiekiama ten, kur moterims suteikiamas deramas vaidmuo. Klientai paprastai ir investuotojai labiau pasitikė tomis įmonėmis. E, taigi šis siūlymas yra strateginis, novatoriškas. Reikėtų e, skatinti tokias programas, kuris padėtų, kur, kurios padėtų siekti tokio tikslo. Būtent dėl to mums reikia didesnio skaidrumo ir nešališkumo renkant žmonės, kurie sudaro įmonių valdybas. Ačiū Luksemburgui pirmininkaujančiam ir komisariai už atliktą darbą ir susidomėjimą šiuo klausimu. Būtina, kad šiai iniciatyvai būtų dėmesys skiriamas didesnis, skatinu valstybės, kurios blokuoja šį klausimą, peržiūrėti savo nuomonę. Ir tol, kol e, vyksta tokie dalykai, tos deklaracijos apie lygybę dėja ir lieka tik popieriui. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Žodis poniai Forensa. Prašom. Dėkoju pirmininkė. Man tikrai e, gaila, kad e, kolegė kaip ir nemato visiems akivaizdžios problemos. Buvo suskaičiuota, kad nuo lapkričio penktos dienos moterys dirba nemokamai dėl to, kad yra e, atlyginimo E, spraga tarp vyrų ir moterų. Tai e, tokia spraga yra mano šalyje ir yra kitose ES šalyse. Taigi mes nekabame apie kažkas kvotas, kurių reikia moteriams gelbėti. Tiesiog reikėtų mažiau diskriminuoti moteris, nes šiame pasaulyje moterys dar diskriminuomos labai, pavyzdžiui, valdybose, bet taip pat ir kitur. Taigi turėtume kartu su, išsiaiškinti, kokiu reikėtų strategijų e, toms krištolinėms luboms sudaužyti. Moteris ir vyrai turi gyventi e, lygiomis teisėmis, jų teisės e, ir galios turėtų būti vienodos. Dėkoju, vieną minutę ponė Rainke. Dėkoju pirmininkė, kolegos. E, pirmininkė ponas Šmit. Mūsų politinės tikslas yra vienodas. Turi būti užtikrintos vienodos teisės. Vyrų ir moterų teisės turi įsivyrauti lygybė. Mes turime tinkamas priemonės ir turime tinkamas taisyklės, apie kurias kalbėjo ponia Regner. Moterims ir vyrams tai bus naudinga, tai bus naudinga visai ekonomikai ir visuomeniai. Politika kartais galėtų būti labai paprasta, bet kai kuriuose valstybėse narėse kartais tai nėra pripažįstama ir ypač to nepripažįsta Vokietijos vyriausybė. Taigi, Vokietijos vyriausybė turėtų suprasti, kad komisija sureagavo į visus klausimus. Dabar būtų klaidinga nepatvirtinti šio teisės akto. Mo, šeimos reikalų ministrė Vokietijoje turėtų suprasti, kad e, šis pasiūlymas turėtų sulaukti Vokietijos e, pritarimo. Ponas James, ponė James, vieną minutę. Dėkoju. Aš norėčiau panaudoti savo e, patirtį, nes aš buvau nevykdomoji direktorė vienoje birž, biržinėje bendrovėje, Junktinėje karalystėje, Europos Sąjungos politikoje, neatsižvelgiama į šį svarbų klausimą. Reikia nepamiršti, kad dažnai yra žiūrima į tai, ką žmonės pažįsta, ne tai, ką jie išmano. Tai yra tikrai liūdėsi kelianti situacija. Ar nenorime visos, visi, kad moterys turėtų svarbesnį vaidmenį mūsų visuomenėje, nuo to būtų visiems naudinga. Dažnai nežiūrima į kvalifikaciją, į patirtį. Dažnai skaidrumo trūksta ir skaidrumas turėtų padidėti. Ly, lyčių klausimas nėra e, materialinis e, klausimas. 40 procentų kvotos iš tikrųjų yra toks tie teisės aktai, tokie reikalavimai, nuo kurių gali nukentėti įmonės. Jeigu norime ištaisyti situaciją, reikėtų žiūrėti į šio reiškinio šaknis ir aš tikrai negalėčiau pritarti šiam pasiūlymui. Dėkoju. Minutė ponas Bonano. Dėkoju pirmininkė. Manau, kad šios diskusijos šiuo metu tikrai yra beprasmiškos. Norėčiau palyginti būtent pateikti pavyzdį. Deja ir Europos šalyse yra pasitelkiamas vienas metodas, kuris itališkai vadinasi infibulacionė. Tai yra moters, e, moters lytinių organų e, apipjaustimas. E, Ir e, ši e, veikla yra vystoma ne tik musulmoniškose šalyse, bet ji taip pat vystoma, taip pat taikoma ir Europoje. Nuo to nukenčia mergaitės. Nekalbėkime vien apie direktorės, kalbėkime apskritai apie moteris, apie mergaitės. Jums moterys, e, svarbios tik tos moterys, kurios dirba. Uh, tose valdybose ar dalyvauja madų šau, bet e, daugiausiai bjaurėšio pasibjaurėjimo kelia būtent moter, moterų, mergaičių genitalijų pjaustimai. Dėkoju, ponė Bonano. Ar atsakytumėte į klausimą, kurį jums pateikė ponė Bilbao? Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, mes visi čia kalbėjome, rodydami pagarbą. Norėčiau pareikalauti to ir iš jūsų. Taip pat, antra, norėčiau pasakyti, kad e, visos diskusijos, kurių metu mes kalbėjome apie lygybę, apie diskriminaciją ir moterų kančias visame pasaulyje, buvo taip pat kalbama ir apie mergaitės e, ir iš kitų pasaulio šalių mes daug kartų kalbėjome apie e, lyties organų žalojimą. Miela kolegė, aš suprantu, ką jūs e, pasakėte, bet dėje klausimo neuždavėte. Prašau, ponas Bonano. Aš esu 22 vietoje iš 751 e, parlamento nario, 751 e, e, nario ir aš manau, kad esu daug aktyvesnis negu jūs. Jūs kalbate tik apie bendrovių valdybą, valdybas, bet gėdinkite savęs. Jūs kalbate tik apie E, tokiu, tokias moteris, kurios yra radikalios, kurios yra prabangios ir visiškai pamirštate kitus dalykus. Pone Bonano. Diskusijos yra visai kita tema, jūs kalbate ne į temą. Toliau ponia Šuica. Gaila, kad ponas Bonano sutrukdė šias jautrias diskusijas. Ir vyrai dalyvaučiuose diskusijose, bet matome, kad kyla kažkokių interesų konfliktų. Bet laiku bėgant aš vis uh, labiau pritariu kvotams. Mūsų visuomenė nebus sąžininga, kol uh, moterims nebus nusitos kvotos, turi būti moterų 50 procentų arba dar daugiau. Žinoma, jau buvo paminėtos tam tikros lygybę užtikrinančios procedūros, kurias e, toliau reikėtų išlaikyti. Nuo 2010 metų buvo pasiekta pažangos. Norėčiau padėkoti Luksemburgui už tai, kad darbo atverkėje tai Išliko svarbių klausimų. Matome, kad moterų skaičius padidėjo valdybose nuo 11 procentų iki 22 procentų. Na, jūs prašote kantrybės moterys yra kantros, bet tikrai reikėtų pasakyti, kad jau pats laikas užtikrinti moterų pusiausvyrą, moterų ir vyrų pusiausvyrą ir e, įmonių bendrovių valdybose. Aš tikiuosi, kad tai bus įmanoma. Įmonės turi, e, valstybės narės turi sureaguoti. E, ir mes tikimės, kad sugebėsime padaryti įtaką toms šalims, kurios dar direktyvai nepritarė, nes ten, kur bus tinkami teisės aktai, žmonės pakeis savo elgesį. Taigi, kadangi jau parlamentas nuveikė savo svarbų darbą, prašau, dėkite pastangas ir taryboje. Na, o dėl moterų, kurios baigusios turi aukštą išsilavinimą, 60 procentų, vyrai 66, na, aš manau, kad tai netiesa. Ne visose situacijose, ne visose šalyse yra ta pati situacija. Maltoje e, procentai yra daug mažesni negu kitose ES šalyse. Dėkuoju, ponia Šuica. Toliau ponia Honibal. Mikro. Would like to thank the Luxembourg president. Norėčiau padėkoti Luxemburgui už jų nuveiktą darbą. Ir dėl to, kad vėl įtraukė šį klausimą darbo atvarkę, nereikėjo niekada jo iš jos išbraukti. Kaip jau sakė nemažai kalbėjusių asmenų, įmonės, kuriuose yra daugiau moterų valdybose, pasiekia geresnių rezultatų. Taigi, tai, manau, yra svarbu, bet dėja lygybė dar nesivyravo. Mes galėtume panaudoti daugiau talentų, nors moterų valdybose ir didėja nuo tada, kai komisija paskelbė savo dokumento projektą, vis dėlto progreso nepakanka. Junktinėje karalystėje jų daugėja. 25 procentai nevykdomųjų direktorių yra moteris. Ir, kaip žinote, Junktinės karalystės konservatorių vyriausybė yra blokuojančios mažumos dalis. Aš miniu nevykdomosius direktorius, todėl kad šitą skaitą yra būtent apie juos. Mes turime nutolti nuo to, turėtume. Buvo nutraukta kalbėtoja dėja. Viena minutė, ponė Šisnanska. Dėkuoju labai pekne. Dėkuoju. Šiandien keliamas klausimas <clears throat> nėra siekiantis išsiaiškinti, ar gerai ar negerai turėti daugiau moterų įmonėse. Bendrai paėmus vyrų moterų įvairovė gerai, tai tokiu atveju galbūt reikėtų kalbėti apie etninę įvairovę arba, pavyzdžiui, geresnės galimybės neįgaliems asmenėms. Taigi kvotos jau kai kur yra, įmonės jas taiko, tačiau manau, kad nebūtina taip stipriai remti šito klausimo visose šalyse yra galbūt būdų kitais keliais tai padaryti. Manau, kad reikėtų numatyti paramos šeimai struktūras tiesiog. <clears throat> Turėtume dalintis gerąją praktiką tarp visuomenių. Galbūt lietai tai vyksta, tačiau geriausia būtų tai padaryti. Dėkoju, ponios Vikstram nėra, todėl žodis kolegai Ajuto minutiai. Dėkoju pirmininkė. Kolegos, mes penkių žvaigždučių judėjimo atstovai visada pasisakėme prieš tas rausvasias kvotas, moterų kvotas e, tiek e, biržinėse bendrovėse, e, tiek politikoje. Todėl mes, mes teigiame todėl. Tai būtent todėl, kad manome, kad būtent moterys turi pasiekti savo pajėgumus ir kompetencijas ir jų dalyvavimas turėtų priklausyti nuo skaidrių uh, E, su nuopelnai susijusių reikalavimų, kriterijų. Mes nenorime, kad moteriams gale būtų suteikta tik todėl, kad jos moterys. Tai tikrai būtų seksizmas. Manome, kad moterys vertos daug daugiau. Bet mes pasižymime e, tai, kad dabar vėlgi susidurėme su teisės aktų e, leidimo deficitu. Parlamentas, kaip kad ir motinystės atostogų atveju, vėlgi nesėmė jokių drąsių pozicijų lyginant su taryba. Būtina buvo priimti svarbu sprendimą. Taip reikėjo padaryti laiku ir mes su to negalime taikstytis. Dėkoju, poniai Ajuto. Žodis kolegiai Kapel, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė ministrė Šmit, ponė komisarė. Nuo kitų metų 30 procentų riba įmonėse yra numatyta e, moterų valdybose. Didesnės įmonės 26,6 procento galės turėti moterų savo valdybose. E, Vokietijoje Vokietijoje kalbama būtent apie tokius dalykus. Apie tai buvo diskutuojama ir e, Um, taryboje, kur bus kalbama apie užimtumo reikalus. Iki 20 metų šis kvota turėtų išaukti iki 40 procentų. Tačiau man atrodo, kad šis rytis nėra ES kompetencijos ryties. Mes juk laikomės subsidiarumo principą, taip numatyta sutartise. Svarbu, kad abiems e, lytims būtų įmonių valdybose atstovaujama Vokietijos įmonėse moterų nemažai ir rezultatai tų įmonių yra geri. Ir mm, kalbėtos mikrofonas išjungiamas. Jūrininkas, ačiū poniai Kapel. Dabar žodis poniai Šoidrovai. Pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Kolegos. Gaila, kad ES kalba apie tai, apie kas, kas nėra šiandien svarbiausia, turėtume kalbėti apie saugumo reikalus. Be abejo, lyčių lygybė yra svarbu ir, ir galime tos tokio pabudžio klausimus tvarkyti. Čekijos vyriausybė nusprendė šiandien prisijungti prie klubo to, tų šalių, kurios uh, šiuo klausimu laikosi pozityvaus požiūrio ir aiškiai pasakė, jog pritarė subalansuotam lyčių atstovavimui įmonių valdybose. Mes taip pat norėtume, kad moterims gerai būtų tinkamai atstovaujama ir didesnėse įmonėse. Šešios kompanijos patektų tarptų stambiųjų Čekijoje, kurios turėtų taikytis prie joms taikomų kriterijų. Tiesiog man nepatinka tai, kad mes pradedame nuo privačių įmonių. Man regis reikėtų elgtis atvirkščiai. Pirmiausiai pareigoti tokią tvarką įsivesti valstybinės įmonės, regioninės struktūras. Manau, kad valstybės narės turėtų tai spręsti. Spręsti pačios, o privačios kompanijos turėtų žiūrėti, ar tai su atitinka jų interesus ar ne. Pone Arena. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkaujančiam Luksemburgui, ačiū ponui Šmit e, už atliktą darbą, nes e, iš tikrųjų daug energijos buvo e, įdėta nagrinėjant šį svarbų klausimą. 21 procentas toks yra moterų vidurkis įmonėse, ta, įmonėse tačiau E, jau buvo pasakyta, kad kvais atvejais daugiau negu 30 procentų kai kuriuose šalyse moterio valdybose, kitur 2,5 procento. Taigi, kai kalbame teisėkuros procedūras, pasitelkiamos jos siekiant lygybės, paprastai viskas suveikia teisingai. Tai reiškia, kad yra diskriminacijos, kurios neturėtų būti. Kai nenorima moterų valdybose mūsų aptariamų įmonių, tai tuomet ir atsiranda ta diskriminacija komisiją ir parlamentą į darbą, mes norime, kad būtų numatyta prievolė. Ir norėčiau sužinoti, kokie argumentai yra tų šalių, kurios yra prieš šį siūlymą. Būtina, kad galėtume toliau diskutuoti ir rasti sprendimus, tad mūsų tikslas yra ieškoti sprendimų. Pirmininkas išjungia kalbėtojos mikrofoną. Ačiū kolegijai Arena. Pone Girling. Minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes visi sutarėm dėl to, kad moterims atstovaujama nepakankamai tiek e, valdybose, tiek e, valdymo struktūrose apskritai. Tačiau turime pripažinti, kad situacija gerėja. Aš e, galėčiau pasakyti, kad geriausia darbą atliekantis vyras dažniausiai yra moteris. Tačiau manyčiau, kad laikas yra tą klausimą kelti rimtai. Aš tikiu e, ES priimamų sprendimų svarbą, bet tikiu ir subsidiarumų principu. Ir aš manau, kad šis klausimas yra būtent toks, jis priklauso subsidiarumo sryčiai ir sprendimus turėtų priimti, valdybos, e, turėtų priimti valstybės narės. Tad dabar ketvirtas straipsnis numato lankstumą. Puiku, puikiai nuostata, ačiū Luksemburgui. Na ir dar vienas dalykas. Galbūt jau ir pradedam rasti sutarimą. Linkiu visiems sėkmės ir tikiuosi, kad sustarimas rastas bus. Ačiū kolegiai Girling, sako pirmininkas. Dabar žodis kolegiai Kozlovskai Rajevič. Pusantros minutės. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. O tej dyrektywie rozmawiamy po raz... Dziękuję. Mes eilinį kartą kalbame apie šią direktyvą šiame parlamente. Vėlgi aptarinėjame šį klausimą todėl, kad daugelį organizacijų norima vienodai atstovauti, kad moteriams ir vyrams būtų vienodai atstovaujama. Vis dėlto vis dar egzistuoja blokuojanti mažuma. Taryboje yra nemažai šalių, kurios priešinasi šiam pasiūlymui. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tas mažumos blokavimas motivuojamas skirtingai. Pavyzdžiui, Švedija, Niderlandai E, analizuoja šią temą, pateikė nemažai pasiūlymų. Vokietija jau pasitelkė kvotas, Šveicarija, e, Švedija leidžia nemažai pinigų būtent šiam klausimui. Yra tokių šalių, kurios būtent e, palaiko šios tikslus. Bet yra tokių šalių, kurios nieko nedaro tam, kad būtų užtikrinta ta lygybė bendrovių valdybose. Taigi turėtų, turėtume elgtis e, vienaip su tomis šalimis, kurios nieko nedaro ir su tomis, kurios dada daug pastangų, kurios palaiko šią direktyvą. Galbūt e, galėsime suderinti visas pozicijas ir tada sugebėsime pasiekti savo bendro tikslo. Nes ko norime, mes norime sudaužyti tas krištolinės e, stiklinės lubas ir nenorime, kad lėšos būtų išvaistamos bet bei kad būtų prisimta atsakomybė tiek politinėme, tiek įmonių pasaulyje. Es folgt nun für eine Minute Frau Kollegin Moody. Dėkoju, ponia Mūdį, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti už Luksemburgo pastangas. Tikrai Ma, e, stebina, kad 2015 metais vis dar turime kovoti už lyčių lygybę. Kartu su kolegomis, kurie šiandieną pasisakė, aš taip pat norėčiau paraginti jūs galvoti, kaip galėtume pasiekti pažangos, kalbant apie šią direktyvą. Mes turime suprasti, kad reikia imtis veiksmų ir tai reikia daryti dabar. Mes tikrai jaučiame frustraciją dėl to, kad šią sava, šia, šiais metais buvo sugalvota pertvarkyti motinystės e, direktyvą ir reikėtų šiek tiek keisti taip pat ir kalbant apie lygybę. Šioje direktyvoje nekalbame tik apie direktorius, mes kalbame apie kultūros bendrovėse pakeitimus. Moterys, kurios užima aukštas pozicijas, aukštas vietas, e, nuo jų gali priklausyti ir kiti, e, kitų lygių darbuotojai moterys da, dirbančios aukščiausiose pozicijose pasitarnaus visiems. Dėkoju. Vielen Dank, Frau Kollegin Moody. Es folgt nun für eine Minute Frau Kollegin Tomasic. Hvala lijepa. Žene su još uvijek podzastupljeni spol među članovima. Dėkoju, ponia Tomašič, vieną minutę. Moterų vis dar yra per maž valdybų bendrovėse. Nors mes šią temą aptarėme parlamente jau daug kartų, uh, visi sutinkame, sutarėme, kad vadovavimas pozicijos e, turi būti vienodai prieinamos tiek vyrams, tiek moteriams. Moteriams taip pat reikėtų tokių pačių galimybių, nes jos taip pat sugeba mokytis, e, dirbti, aktyviai dirbti ir taip pat vadovauti kitiems. Aš norėčiau, kad moterų vaidmuo būtų toks pat kaip ir vyrų versle. Jos e, dirba E, aktyviai ne tik labdaros srityje visos moterys e, naudingos, dirbančios tose aukštose darbo vietose, naudingos visiems. Reikėtų pakeisti verslininkų nuomonę visą Europoje ir reikėtų kovoti, bausti būtent už teigiamą ir už neigiamą diskriminaciją. Dėkoju. Toliau pona, pone Peti ir vieną minutę. Pone pirmininkė, 400 didžiausių Kroatijos įmonių, 15 e, tik 15 e, procentų dirba nevykdomosiomis direktorėmis ir 20 procentų vykdo vadovaujama darbą. Reikėtų tikrai kovoti su tomis stiklinėmis lubomis. E, Kvotas galėtų pasitarnauti lygybei, užtikrinti ir e, naujoms galimybėms moteriams atverti. Niekas nemano, kad moterys turi gauti kažkokią darbo vietą tik todėl, kad jos yra moterys. Mm, tokias pozicijas turi gauti moterys, kurios to nusipelnė, kurios turi atitinkamą kvalifikaciją ir kurios neta, negalėjo įsidarbinti šioje vietoje tik todėl, kad buvo moterys. Uh, Verslas neturėtų būti vien tik vyrų e, rankose. Turime veikti iš vien, turime tinkamą, tinkamas priemonės e, ir jas turime įgyvendinti. Taip pat e, neturėtume pažeisti ir subsidiarumo principo bei nereikėtų priversti įmonių vykdyti tokių veiksmų, kurių neįmanoma padaryti viešame sektorėje, įgyvendyti viešame sektorėje. Dėkoju, ponia Petir. Atsiprašau, kad jūs nutraukiau per anksti. Toliau Steinbrück. Nuo 2010 metų vyro ir moterų lygybė, lygybė situacija tiksliau gerėja labai ir lietai. Na taip, tose stiklo lubose yra šioks toks įskilimas, bet labai nedidelis kol kas jis yra. E, buvo pasiūlyti tikslai visai Europai iki 2020 metų pasiekti 40 procentų e, vykdomųjų direktorių postų skirti moteriams. Jau dviejus metus laukiame ir matėme, kad savanoriški susitarimai nieko, prie nieko nepriveda, nes tik tai tose šalise, kuriuose yra prievalių, realiai išjudinama situacija. Štai pavyzdžiui, Vokietijoje yra privalomos kvotos ir situacija pasikeitė. Reikia dabar surasti sprendimą toms šalims, kurios prieštarauja kvotams. Pritariu kolegijai Marijai Arenai, reikia apie tai kalbėti. Niekas čia iš nieko nebando atimti, tiesiog bandama surasti bendras taisyklės visiems. Ačiū poniai Steinruk. Dabar e, žodis kolegai Komodinikačia. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu iš Maltos. Dabartinė situacija aiškiai rodo, kad valstybės narės nėra pasiruošusius kalbėti apie lyčių lygybę. E, buvo dalinami rinkimų pažadai apie tai, kad moterų bus daugiau e, vyriausybėse, įmonėse, kad jūs užims lyderių pozicijas. Taryba pripažįsta, kad lyčių lygybės politika yra būtina, jeigu norime pagerinti ES konkurencingumą, jeigu norime pagerinti uh, E, situacijos su ekonomikos atsigavimu. Ir štai mes atrodo nematome, kad nevykdančiųjų direktorių pareigas asmenų lyčių pusiausvėra būtų e, labai rūpimas dalykas tarybai. Valstybės narės mato būtinybę tinkamai veikti ir e, būtina pasinaudoti moterų kompetenciją, jų sukauptų žinių kapitalu. Niekas dabar negali pasakyti, kad to nereikia. Net Maltoje į, į parlamentą buvo išrinkti kai kurie nariai kvotų, lyčių kvotų pagrindų. Ir, e, tačiau problemų nebuvo išvengta, nes vyravo požiūris, kad neva moteris netokios gabios kaip vyrai. Tačiau moteris įrodė, kad jos puikiai gali dirbti. Mes manome, kad nereikia specialių biurokratinių struktūrų šiam klausimui spręsti. Tiesiog tai yra tas klausimas, prie kurio reikia dirbti, kurį nuosekliai pamažu išspręsime. Ačiū, kolegė Komodinikakė. Ir paskui kolega Jungerius. Economisch forum zal de wereld in het jaar 2. Dėkoju. Jungerius, dėkoju. 50 Man atrodo, mes siekiame, e, nu, siekiame jau lyčių lygybės jau nuo 95 metų ir iš tikrųjų e, laiko prabėgo daug. Prancūzija ir Vokietija puikiai suprato, kad priežiūros struktūros įmonių valdybos e, turi būti tos vietos, kur įvairovės yra, nes kitai būtų padaryta klaida. Volandijoje tai dėja dar nėra suprasta taip pat. Ir tiesiog prarandami talentai. Yra puikių, talentingų, gabių moterų, kurių žinios nepanaudojamos, jos tiesiog jų kandidatūra atmestama, jos nepatenka į vadovaujančius postus. E, puiku, kad bandoma spręsti šią problemą. Ir aš manyčiau, kad reikės labai greitai primti sprendimus, kad, kadangi mums reikia kompromiso. Ir Luksemburgo nedaug liko pirmininkauti, turime suktis greitai, jeigu norime pasiekti tikslo. Ačiū, kolegė Jungerijus. Kolega Šeinfeld, minutė. Dziękuję, panie przewodniczący. Dėkoju. Dėkoju, pane pirmininkė. Na, iš tikrųjų, diskutuojame labai rimtą temą, delikačią temą. Nėra jokių priežasčių, kodėl šiandienos visuomenėje 21 amžiuje nebūtų užtikrinta lygybė tarp vyrų ir moterų. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu, tai labai aktualus klausimas. E, valstybinėse įmonėse taip pat. Nes būtent ten pirmiausia matome visuomenės atspindį. Tačiau čia nekalbama apie viešąjį sektorių, susitelkiama tik prie privataus. Ir kiek suprantu, problema yra būtent ta. Čia mes kalbame apie ekonominę veiklą. Ir manome, kad visi turi laisvę vystyti vienokią ar kitokią ekonominę veiklą taip, kaip jie nori. Šiuo atveju mes kalbame apie nuosavybės teisę. Ir be kita ko egzistuoja valstybių narių autonomija ir galimybė nepriklausomai formuoti savo šalies ekonomiką. Visa tai yra susijęs su proporcingumo principo taikymu, kurį e, numato ES sutartis. Na, suprantu, problemą įmonių valdybų. Suprantu, kad e, šitie dalykai užima daug laiko ir kad dar turėsim grįžti prie to klausimo. Nes čia mes kalbame apie kultūros pakeitimą, o ne teisės aktų paprasčiausio pakeitimą. Apie masimo pakeitimą kalbame. Ačiū. Kolega Noichel, minutė. Mm, kolegos, šiandien diskutuojame tai, ar reikalingos kvotos. Jau dešimtmečius egzistuoja kvotos, egzistuoja kvotos vyrams. Nes kartais pakanka būti vyru tam, kad būtų gautos tam tikros pareigos. Mes, moteris, visą laiką būkštaujame, bijome, ar mūsų kvalifikacijų pakaks. Taigi pakartosiu dar, kad jau ištisus dešimtmečius egzistuoja e, kvotos vyrams. Maltoje 97,7 procentai vyrų yra įmonių valdybose. Visos Europos procentas virš 80 yra. Taigi mes, moteris, turime teisę tai pasakyti. Jeigu būtų reikalaujama moteriams 60 ar 70 procentų, tai gal būtų pernelik uh, <clears throat> ambicinga, tačiau dabar tik 40 procentų prašome. Pirmininkas, dėkuoju, dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų rato. Žodį suteiksiu visiems tiems, kurie prašė žodžio. Yra tik tai vienas paprašė, viena kolega, kolegija paprašėsi žodžio, ponė Šulinė. <clears throat> Dėkuoju. Bet tarp vyrų ir moterų yra šiuolaikinės visuomenės pagrindinis bruožas. Tai yra lygivertis dalyvavimas viešajame ir šeimos gyvenime. Tai yra labai svarbus principas. Moteris turi dalyvauti įmonių gyvenime. Ir labai džiaugiuosi tą tarybos iniciatyvą bandyti surasti bendrą poziciją dėl 40 procentų moterų kvotų. Moteris turi pakankamai atstovaujamos įmonių valdybose. Daugybė tyrimų rodo, jog tarybos ir apskritai įmonės pasiekia geresnių rezultatų, kai atstovaujamos yra moteris, nes tik tai taip geriausia galima atsižvelgti į vyrų ir moterų poreikius. Ačiū, poniai Šulin, dabar žodis kolegai Marijas. Dėkoju, pirmininkė. Nuo pat 2012 metų egzistuoja direktyva, kurioje sakoma, kad 40 procentų um, nevykdomųjų direktorių turi būti moteris. Teisėkuros suspaudimas e, atrodo padarė įtakos e, tai pusiausvarai, nes 15 metų spalį e, buvo užfiksuotas daug didesnis moterų skaičius nei dešimtaisiais metais. Dešimtaisiais metais 11 procentų, o dabar daugiau nei 21 procentas moterų yra įmonių valdybose. Išskyrus galbūt Prancūziją, Vokietiją ir Suomiją, kur moterų skaičius didesnis nei 25 procentai, visur kitur moterų yra mažiau. Beje, ekonominės krizės laikotarpiu moteris daug labiau nukentėjo dėl tos situacijos. Na, be jokios abejonės, visur yra šiuo metu mažiau darbo vietų moterims. Pirmininkas, dėkoju kolegai Marijas. Kolega Jakovič. Kolega Jakovič. Kai buvau jaunesnis, mane nustebino šiek tiek tas faktas, kad, sus, nu, kad mums reikia kvotų apskritai, tačiau 25 metus esu politikas ir matau, kad tai yra tik vienintelis kelias, jeigu norime užtikrinti lyčių lygybę. Turime savęs paklausti, kodėl šis par... ir kaip atrodytų šis parlamentas dabar, jeigu kvotų būtų nebuvę. Visą tai yra susiję taip pat ir su vietos regioninėmis struktūromis, jų sudėtimi. Būtų keista, aišku, kalbėti apie vyrų kvotas. Jūs labai atvirai kalbėjote mūsų diskusijoje, bet manau, kad nežinau, ar tokie, vat, kaip aš, mes išgirdome dabar pareiškimai, yra labai konstruktyvūs. Greičiausiai ne. Dėkoju. You, Ponas Eterič, dėkoju. 40 procentų moterų valdybose ir tai, regis, bus privaloma taisyklė, taip nusprendė komisija, bet koks kišimasis šiuo lygmeniu yra tiesiog kišimasis į laisvos rinkos veikimą, į valstybių veikimą. Tai reiškia, kad žmonės negali būti laisvi. Mums be abejo reikia lygybės, galimybių lygybės, ne tik rezultatų lygybės. Tad labai svarbu kad politikai ir geranoriškos valstybės nesimtų tokių priemonių, nes tai reiškia, kad būtume praradę laisvę. Geranoriškumas dalykas geras, tačiau ši laisvė yra pats svarbiausias dalykas. Dėkoju ponui Eterič. Žodis kolegai Polčiak, prašau. Dėkoju už man suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Kišimasis į laisvą rinką. Štai ką manau apie tai. Aš manau, kad likimas ar dievas, ar kaip jūs tai pavadinsit, nus, nusprendžia vyrų ir moterų santykis. 51 procentas moterų, 49 procentai vyrų. Taip yra sudaryta mūsų visuomenė, tai yra natūralus rodiklis. Aš neprieštarauju, kad 40 procentų moterų valdybose būtų. Neprieštarauju tam tikslui, tačiau aš manau, kad jeigu mes nukrypstame nuo natūralaus to santykio, tai tuomet prasideda problemos, susiūlo nukrypti daugiau negu 10 procentų. Šiuo atveju turime remtis tuo, kaip veikia laisva rinka. Bet turime susitvarkyti pirmiausia savo kiemą, juk net komisijoje nėra tų 40 procentų kvota patenkinama. Parodykit man, kur yra tokia situacija, kad tai, kai, kai tas rodiklis yra beveik pasiektas. Patys pas save nesusitvarkomų iš įmonių ketiname kažko reikalauti. Ačiū. Dėkoju kolegai Palčiak. Pone Vikstrom, prašau. Ir tuo būdu baigsime spontaniškos sakymų procedūrą. Dėkoju, ponė pirmininkė. visą gyvenimą kovojau už moterų teisės ir e, mačiau, kad e, dominuoja vyrai visur, taip pat ir mūsų parlamente. Bet e, manau, kad komisijos pasiūlymas nėra pats geriausias sprendimas užtikrinti, kad įsivyrautų vienodos galimybės. Pačios moterys turi nuspręsti, kaip jas reikia atstovauti, kaip jos turi būti atstovaujamos Taigi e, turi būti atsirasti taip pat e, ir teisė nuspręsti. Taip pat e, manau, kad jeigu norime kad turi vienodai būti paskirstytos atsakomybės, paskirsta atsakomybė, reikėtų užtikrinti, kad būtų tinkamos paslaugos, pavyzdžiui, vaikų priežiūros paslaugos, tam, kad moteris galėtų dirbti taip pat kaip vyrai. Šiuo metu daug moterų atsisakė savo karjeros todėl, kad nusprendė likti namuose ir prižiūrėti vaikus. Mano manimu, mūsų žemynė gyvena pačios geriausios namų šeimininkės, jos yra išlavinusios, bet gyvena, pasilieka namuose. Kann ich das leider nicht berücksichtigen, wir sind schon knapp. Dėkuoju, ponia Vikstrom. Daugiau kalbėtojų nebeimsiu į sąrašą, nes labai vėlos posėdžio pabaiga. Dabar ponui Šmitui, ministrui žodis. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir, ponai, ponios ir ponai parlamentarai, beveik prieš 60 metų Romos sutartyje vyrai galbūt nelabai galvoja apie vyrų ir moterų lygybę tuo metu įrašė lygių atlyginimų tarp vyrų ir moterų principą. Stebinantis dalykas, nes tais laikais e, didžiulis skirtumas tarp atlyginimų vyrų ir moterų buvo. Šiandien net ir praėjus 60 metų po Romos sutarties pasirašymo, matome, kad egzistuoja skirtumai tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Įsivaizduokime dabar, jeigu ta nuostata nebūtų buvusi įrašyta į Romos sutartį. Aš abejoju, ar šiandien apie tai apskritai kalbėtume ir apskritai tokių rezultatų būtume pasiekę, nepaisant to, kad jie nėra tenkinantis. Tai, kas siūloma, mano manimu, nėra geriausias pasiūlymas. Nes geriausia, aišku, būtų užtikrinti lygybę ir tada iš viso nebūtų diskusijų dėl e, moterų padėties gerinimo. Visiems e, būt, atrodytų normalu, e, jeigu būtų 60 procentų ar tai vyru ar moterų. Reali situacija dėja šiek tiek nuo to skiriasi. Todėl dabar reikalingas yra instrumentas, priemonė, uh, tam, kad neturėtume dar 60 ar 70 ar 80 metų laukti, kaip kad kažkas čia pasakė. Aš ne už kantrybę pasisakau, aš sakau, kad pernelyg daug būtų iš mūsų prašoma tiek laukti. Taigi, kokiagi tarybos pozicija? Tarybos pozicija netaip jau skiriasi nuo to, kas šiandien buvo išsakyta e, buvo kalbėta šiandien apie subsidiarumą, apie tai, kad galbūt nereikia privalomo pobūdžio priemonės, buvo e, sakyta, kad e, pati įmonė turi laisvai pasirinkti. Taigi, tarybos e, nuomonių įvairovė puikiai atspindi šioje salėje išsakytų nuomonių įvairovę. Galiu tik tai patikinti, kad pirmininkaujantis Luxemburgas padarys viską, kas įmanoma, gal net daugiau negu kad įmanoma, tačiau kvalifikuotos daugumos principas yra kvalifikuotos daugumos principas. Jį reikia pasiekti. Jos reikia pasiekti. Taigi mes to sieksime ir, tiesą sakant, šimtų procentų to garantuoti negaliu. Pirmininkas, ačiū ministrui Šmitui. Na, niekada.